Nors paprieštaraus reiks dėl šių rekomendacijų balsuoti 2015 metų rekomendacija dėl investicijų į vaikus Antonija Lopes išturys ir kitų dešimties parlamento narių pateikta, surinko 428 parašus ir tai reiškia, kad užsitikrino parlamento daugumos parmą pagal darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnį. Šis, e, ši deklaracija bus paskelbta kartu su pasirašysiu pavardėmis. E, šios dienos posėdžio